So, dear colleagues, please take a... Kolegos, sėskite į vietas. Kas pagėdauja žodžio Jorgas? Aš taip pat sveikinu komisarę, bet e, pirmininkę. Mes turėtume pagalvoti apie komiteto delegaciją į Rio plus 20 konferenciją. Ar tai padarysime dabar, ar po to, kai išklausysime komisarės pasisakymą. Karl Hans. Aš pritariu kolegai, tačiau aš nemanau, kad tai reikėtų daryti dabar. Tuo labiau, kad komisija yra sudėtinė tos diskusijos dalis. Aš manau, kad mes galime tarti klausimą vėliau. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat pritariu Džo Lainin prašymui ir pasiūlymui dėl to, kad reikėtų išspręsti šitą klausimą iš karto. Kokių priežasčių galime išgirsti dėl tokio sprendimo ir kitaip mes galime suprasti, kad parlamentui apskritai nenumatytas joks vaidmuo Rio susitikime, aukščiausio lygio susitikime e, Reikėtų išsiaiškinti, kodėl priimtas toksai koordinatorių sprendimas. Taigi šiandien koordinatorių sprendimas e, susitikimas įvyko. Šita konferencija iš tikrųjų yra svarbi. Koordinatoriai dar kartą tai konsultavo. Kolega Van Brandy buvo mūsų pranešėjas. Jis e, minėjo, kad mes e, pakvietėme ir nacionalinių parlamentų atstovus į Bruselį, su jais taip pat tarėmės ir nacionaliniai parlamentarai tikino, kad reikia atsižvelgti į parlamento pageidavimus, tuo labiau, kad mes esame įstatymų leidėjai. Bendrame procese mes turime turėti galimybę priimti sprendimus ir taip pat dalyvauti Rio de Žaneire. Vakar koordinatoriams aš paaiškinau, kaip rutuliojasi įvykiai visą savaitę ir kalbėjo apie mūsų biudžetą. Viešbučio kainos e, iš, išaugo dešimčia kartų, mes turėjome 10 tūkstančių eurų nakvyniai, o dabar jau reikia mokėti 20 tūkstančių už vieną delegacijos narį. Mes norėjome rezervuoti viešbutie vietas, tačiau organizatoriai keitė datas, sąlygas. Mes turėjome registruoti, rezervuoti viešbučių kambarius netgi ir dienoms, kai mes juose negyvensime. Dėl kalbėdami apie Praėjusią konferenciją aš taip pat kalbėjau, kad sumokėjome dešimtis tūkstančių eurų už salės nuomą viešbutėje kažkur Rusija ir organizatoriai teigia, kad nėra jokių kitokių galimybių išsinuomoti patalpas. Mes norėjome pakviesti kitus parlamentarus, taip pat nevyriausybinio organizacijų atstovus ir išsikristalizavo štai kokios keturios galimybės. Pavyzdžiui, pirma, nevykti apskritai į Rio konferenciją. Kiti koordinatoriai taip pat mane, kad nereikėtų važiuoti. Kita galimybė buvo tokia. Reikėtų dešimčia kartų padidinti biudžetą. Ir tam reikėtų uh, pirmininkų konferencijos leidimo. Iki penktosios gegužės reikėtų sumokėti už viešbutį, tačiau uh, kino... Hätten wir es nicht mehr hinbekommen. Die Mehrheit der Fraktionen. Pirmininkų suiga turėtų patvirtinti tokį sprendimą. Tačiau kiti kolegos mane, kad vis dėlto vykti reikia ir pateikė pasiūlymą, kuriam pritarė keturios frakcijos, būtent, kad parlamentas bent jau nusiūs pranešėją ir pranešėjas atstovaus parlamentui ir visus reikalavimus, dėl kurių mes balsavome, pristatys. tai būtų, būtų kolega Tebrandi ir jis tuomet būtų delegacijos vadovas, vadovautų pats savo. Aš apgailestauju, kad organizatoriai pasielgė būtent taip. Apgailestauju dar dėl to, kad problemos kilo Rio de Žaneire kai kviečiame svečius, žinoma, visada pagalvojame, kaip juos priimti. Ta turėjo padaryti ir organizatoriai. Man ir joms kyla problemų dėl to, jeigu mes dešimteriopai e, padidinsime mūsų biudžetą ir mes būtumėm patekę, ko gero, net tarptų dešimties struktūrų, kurios nuolat padidina e, kaštus, būtume patekę kokią penkių tokių struktūrų. Taigi, nežinau, ar jūs iš tikrųjų ryštumėtės išleisti 200 tūkstančių eurų. Buvo aptarnėjimus įvairiausios galimybės, visokie variantai ir galų gale buvo susitarta, kad Gerbrandi komiteto vicepirmininką reikėtų siūsti ir jisai ten atstovaus mums parlamentui bio įvairovės konferencijoje. Mes galime ir toliau diskutuoti, tačiau kainos kyla kosminių greičių į viršų. Vitorijo Prodi pirmiausia, sutik žodį jums. Aš nesuprantu iš tikrųjų vieno dalyko. Buvo pateiktas prašymas dėl rezoliucijos, daug kas prisijungė, Florence, Corinne Lepage, aš, e, Volsk ir kiti prisijungė prie to prašymo dėl rezoliucijos. Visi teikė ją. Taigi reikia pasvarstyti ir kitus aspektus. Na, man atrodo, tada jau geriau iš viso nevažiuoti. E, galime pareikšti protestą Brazilijos vyriausybei dėl to, kad ji leidžia tokius dalykus. Aš manau, kad arba visi turime važiuoti, arba nei vienas. Danke. Nächste Wortmeldung. Dėkoju. Jolainen. Po to Chris Davis, Judith Merkis ir Clarence Lawrence. Pirmininkė, aš pritariu, kad neturėtume švaistyti pinigų ir kad nereikėtų išleisti tiek sumų už kambarius, kuriuo, kuriais, ko gero, nesinaudosime. Jeigu mus viešbučių asociacijos karteliai nori mus prispausti prie sienos, tai reikėtų pasakyti, kad būtina nusiųsti aišku signalą, jog tokiamis sąlygomis mes nedalyvausime konferencijoje. Alternatyva būtų tokia, Vitorija sakė, kad e, mes galėtume nusiųsti mažą delegaciją tik tos rezoliucijos e, sponsorius, e, aktyviausius jos rengėjus, po vieną iš frakcijos. Nežinia, kaip pasielgs, kaip uh, E, kiti komitetai, ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, VSA. E, e, tai nežinia, reikėtų pasitarti. Nelabai suprantu, kad penk... ket... už 14 naktų reikėtų mokėti po 600 eurų už kambarį. 15 kambarių, 5 dienom. Kam viso to reikia? Chris Davis. Aš norėčiau pasakyti, kad tai yra nepriimtina. Žinoma, iškyla klausimas, ar siūsti vieną atstovą ar ne vieno. Mano frakcijos uh, atstovas, ko gero ir būtų tas deleguotas asmuo. Todėl aš ko gero pritarčiau tokiam siūlymui. Ar nežinia, ar EPP pritartų tam. O EPP turėtų pasakyti savo nuomonę. Kaip ten bebūtų, reikėtų apsiriboti vienu deleguotu asmeniu, o visą kitą jau galima protestuoti kitais būdais. Judit Merkis. Pirmiausia, apgailestauju dėl to, kad Europos parlamento e, delegacijos vizitas buvo sustabdytas ir tai yra tiesiog skandalinga, kad Rio de Žinėrė viešbučiai bando praturtėti iš šito susitikimo. Kalbame apie aplinką, apie globalius reikalus, klimato kaitą, apie skurdo mažinimą, apie veiksmingesnį išteklių naudojimą. Aš manau, kad Brazilija puikiai supranta, kaip e, veiksmingai išnaudoti savo turimus išteklius. Tačiau aš pritariu kolegoms dėl to, kad arba mes vykstame, arba visai nevykstame reikėtų pritarti Chris Davis galbūt, kad parlamentas turėtų būti atstovaujamas, du turėtų atstovauti parlamentui, vienas e, prezidentą ir vienas šį komitetą. Taupimo laikais tiesiog neįmanoma įsivaizduoti, kad tokią sumą reikėtų mokėti už šitą vizitą siūloma siūsti tik tai, siūsti vieną, vieną atstovo kolegė Bonimata nevyks kaip e, parlamento vicepirmininkė. E, e, regionų komitetą siunčia tris ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas užsakė viešbutį, kol kas dar neaišku kokį, užsisakė vietas Tačiau tai nėra tikras viešbutis, tai yra kažkokie nakvynės e, patalpos. Judit Merkės, Viktorio Prodi ir kiti išsakė savo nuomonę, paminėjo galimybę vykti visiems arba deleguoti tik tai vieną asmenį. Arba apskritai e, nevykti Tokios nuomonės kristalizuojasi. Kolegė Belie dabar kalbės, o po to Richard Zeber ir po to Hans Karl-Heinz Florenz. Partage... Ačiū, pan pirmininkė. Pritariu daugumai išsakytų anksčiau pastabų dėl išlaidų ir suprantu, kodėl parlamentas piktinasi, kalbant apie atstovavimą, Noriu pasakyti, kad rezoliuciją rengia ne vienas pranešėjas, o keli pranešėjai. Ir Europos parlamento poziciją formavo Rio plus 20 konferencija. Ir kadangi pranešėjų buvo keli, kurie pristatė šį e, pasiūlymą dėl rezoliucijos nuo 11 metų balandžio mėnesio. Prieš metus viskas prasidėjo savo frakcijos vardu. E, keli kolegos e, teikė pasiūlymus dėl pakeitimų. Ir aš norėčiau pristatyti žaliųjų viziją ir poziciją, kuriai nebūtinai visi pritarė, tačiau norėčiau, kad e, aš kaip žaliųjų atstovė šiame viršūnį sustikime galėčiau pristatyti parlamento poziciją. Taigi dabar teikiamas pasiūlymas kelia tam tikrų problemų dėl reprezentatyvumo ES parlamento politinių jėgų ir jų įvairovės. Ir e, manau, kad e, reikėtų tą reprezentatyvumą užtikrinti per e, Rio plus 20 konferenciją. Man sunkiai Priimtinas pasiūlymas taip pat būtų, kad parlamentui niekas neatstovautų šioje konferencijoje, nepristatytų jos e, tos rezoliucijos ir parlamento pozicijos. Taigi ir dabar reikia pripažinti, kad parlamento užimta pozicija ir rezoliucijos nuostatos yra vienas iš toliausiai siekiančių komitete jūs vakar minėjote, kad keturi ar penki komisijos nariai lankysis Rijo ir e, prieš metus pradėjome svarstyti šią rezoliuciją nuo 11 metų pabaigos nacionalinės delegacijos rezervavo viešbučius Rijo. Taigi kaip gali nutikti, kad likus mėnesiui iki šio renginio Europos parlamentas nesijėmė reikiamų priemonių, kad rezervuotų viešbučius e, ir e, visą kitą užtikrintų, kad būtų galima vykti į šį renginį, kad būtų tinkamai atstovaujama Europos Sąjungai po mėnesio vykstančiame viršūnės sustikime Rio. Todėl aš Manau, kad parlamentas turi kreiptis į komisiją ir tarybą, kad pastarusius skirtų lėšų ir užtikrintų deramą ES institucijų atstovavimą šiame e, renginyje, kad būtų pristatoma rezoliucija, kurią rengia dar kartą pasikartosiu keli pranešėjai. Ačiū, ponė Blyje, aš suprantu jūsų pasipiktinimą, jau visą savaitę pats esu pasipiktinęs e, pakankamai stipriai dėl to ir e, mūsų. E, reikia pasakyti, kad sąlygos praktiškai kiekvieną dieną buvo šeimininkų keičiamos. E, viešbučių rezervavimo ir susijusių dalykų, taigi reikėtų paklausti renginio šeimininkų, ar tikrai pasirinko geriausią būdą priimti svečius. Aš e, tikrai pats buvau labai pasipiktinęs ir jaučiuosi taip pat kaip jūs, tačiau e, kuomet viešbučių kainos yra padidinamos dešimčia kartų ir Europoje vyksta diskusijos dėl taupimo, kaip aš galiu paaiškinti, kad reikės išleisti 600 eurų už e, viešbučio kambarius, kuriais mes visiškai nesinaudosime ir sąlygos dar nėra galutinės, galbūt e, kolega Prodi yra teisus, galbūt reikėtų nusekliai laikyti savo pozicijos ir praeikšti savo protestą, Richard Zebers. Pone pirmininkė, mano darbo atvarkė parašyta nuo 15 iki 16.30 diskusija su komisijos narė Koni Hedegard. Niekas nepranešė apie posėdžio darbo atvarkės pakeitimą, nes priešų atveju būčiau prašęs, kad e, tas pakeitimas nebūtų e, atliekamas, nes mes nemandagiai elgiamės komisijos narės atžvilgiu diskutuodami dabar apie šitos klausimus e, Toks būtų pirmas pastebėjimas. Antras pastebėjimas susijęs su tuo, kad aš pritariu šiandien koordinatorių priimtam sprendimui. Mes turime e, nesutikti aiškiai ir ištingai su šiomis sąlygomis, e, nes užtektų tik tai, kad vieną kolegą kas nors Kopakobanos pleže nufotografuotų per e, tą renginį ir galėtume paleisti šį parlamentą. Tai kaip jūs paaiškinsite savo rinkėjams, kad viešbučio kambarys, kuriame jūs negyvensite, kainuos 600 e, eurų. E, ir kaip jūs nesiūsite į tokį renginį ne vieno dalyvio, tai aš tik tai linkiu jums sėkmės. Buvo pranešta ką tik, kad panas Gerbrandi buvo pranešėjęs šio klausimu. Dabar teigia, teigiama, kad rezoliuciją pasirašė kiti kolegos, Belie, Florence ir taip toliau. Todėl, manau, reikia pakeisti mūsų sprendimą ir nuspręsti taip. Arba e, keliauja penki žmonės rezoliucijos autoriai į e, šią konferenciją arba pagal Dehonto sistemą e, elgiamės ir siunčiame Karlhans Florence į Rio, nes aš, jeigu bus siūlomas bet koks kitas sprendimas aktyviai pasisakysiu prieš jūs, ponė pirmininkė, užimėte teisingą poziciją, viską išsiaiškinote, daugiau nieko negalime padaryti ir turime prisijimti savo kaip piliečių atstovų atsakomybę. Pirmininkas, ačiū. E, kaip žinote, išvadas padarė taip pat ir parlamento prezidiumas, Anė Padimata apie tai minėjo. E, dabar paskutinis kalbėtojas dar pasisakys ir po to jau norime aptarti su Konė Hedegard pasaulio klimato būklę. E, kadangi informacija yra šviežia, kurią gavome, tai Karlhans Florens pirmasis galės dabar kalbėti. Kai kyla problema, manau, tai reikia jas ir aptarti. Esu pakankamai mandagiai išauklėtas, džiaugiuosi, kad komisijos narė atvyko ir įmato, kad mes nesutiksime su bet kokiamis sąlygomis. Jeigu aš šiandien ryte būčiau sėdėjęs posėdėje, tai e, sprendimas galbūt nebūtų buvęs kitoks, aš e, veikiausiai būčiau nesiuntęs apskritai e, jokio atstovo. E, tačiau žvanginti ginklais mūšį pasibaigus visuomet lengva. Noriu pasakyti frakcijos, savo frakcijos vardu, kad jau 2-3 metus parlamente pastebime bendrą tendenciją neleisti vykti mūsų delegacijoms į tokio pobūdžio renginius. Tas pats buvo Durbano, Kankūno e, konferencijų atvejais, Kopenhagos visuomet e, būdavo pateikiama neįgiama informacija. Į tai turime reaguoti, ponė pirmininkė. Mes nesistemingai tokios, e, tokias keliones organizuojame. Pavyzdžiui, kelionė į JAV buvo atsisakoma E, vertėjų, e, padėjėjų ir e, kitų dalykų, kad apskritai būtų galima tokią kelionę surinkti. Aišku, negalime leisti savo mokėti 600 eurų ar dolerių už viešbučio kambarį, tačiau mes reagavome per daug vėlai ir turėjome išlysti iš komisijos šešėlio. Galiausiai, mes jau dirbu čia 20 metų šiame parlamente. Manau, kad galų galę turime suaukti ir turime sukaupti ryšto ir e, pasiekti pergalę šiuose klausimuose. Tie, kurie privalo pasirūpinti, kad e, tokia kelionė vyktų arba neįvyktų, jie nėra laimėtojai, neturi laimėtojų mentaliteto. Prieš 20 metų Mes e, apskaitai nieko negalėjome pasakyti, komisija mūsų dokumentus neskaitydama mesdavo iš šiukšlių dėžę, tačiau mes tuos 20 metų kovojame ir dabar gavome daugiau įgaliojimų ir turime dalyvauti tokiuose pasaulinėse for forumuose, nes mūsų dalyvavimas turi ir atitinkamų padarinių, nes būtent mus turi rinkėjai rinkti, o ne komisijos narius. Mes turime vykti savo rinkimo apygardas ir e, pristatyti svarstamus klausimus. Taigi daug mažesnį delegaciją reikia siūsti, nesiūsti vertėjų, nesiūsti padėjėjų arba mažai padėjėjų siūsti ir taip mes galėsime susitarti ir rasti bendrą sprendimą. Mielas e, Richardai, aš beveik kiekvienoje konferencijoje dalyvavau ir jeigu mes tinkamai dirbame savo darbą, tai vakare galima kur nors nueiti alaus išgerti, o e, ramiai pasėdėti ir e, neturime dėl to teisintis prieš kažką. Tai, taigi, manau, kad e, reikia pasitikėti ne kažkokiais trečiaisiais asmenimis arba uh, E, arba tarpininkais, reikia e, patiems savimi pasitikėti, o aš tai sukelčiau didelį triukšmą e, Europos parlamento kelionių agentūroje už visą šį reikalą. Jūta Haug dabar, po to komisijos narys teiksiu žodį. Nenorėjau visiškai kalbėti apie Rio konferenciją. Kadangi problema iškilo, todėl norėčiau pritarti Karlui Heinzui. Šiame parlamente vis labiau yra ribojamos parlamentarų teisės, kai pradedama kalbėti apie pinigus. Todėl aš prašau visų, visų, kurie yra susirinkę į šią salę, kad patys pagalvotų, pakalbėtų savo frakcijoje apie tai, kokį vaidmenį vaidina biudžeto kontrolės komitetas ir pakalbėti apie tai, kad jisai visą laiką stengia mažinti išlaidas. Todėl visos frakcijos mes turime tiesiog susivokti, išsiaiškinti, kitaip viskas taps nebeišsprendžiama, mes negausime jokio biudžeto ir tai reiškia, kad mes turėsime netgi patys susimokėti arba daryti įnašus kiekvienas turi susipažinti su biudžeto kontrolės komiteto sprendimais ir veikla. Reikia turėti omenyje, kad visos jų sprendimų pasiekmes paliečia mus tiesiogiai. Uh, Labai trumpai. Tris kartus dalyvavau tokiuose delegacijose, du kartus iš savo kišenės sumokėjau Vieną kartą dalyvavau oficialioje delegacijoje. Man atrodo, kad parlamentas turi dalyvauti, tai yra labai svarbu. Parlamentas turi prisidėti. Tai nėra atostogos, tai yra pagal procedūras labai svarbus mūsų vaidmuo ir mes neturėtume atsisakyti tokių delegacijų. Gal, pon, nežinau, ar ponas Gebrandi dalyvaus delegacijoje šį kartą ar ne. Kiek tų žmonių siūsime, neaišku, bet tai neturėtų būti precedentas šį kartą. Turime siūsti delegaciją. Reikėjo susiorganizuoti iš anksto, kad gautume pigesnius bilietus, pigesnius viešbučius, kad išleistume kuo mažiau pinigų, bet kokiu atveju parlamentas turi uh, dalyvauti, kita vert, nes priešingai diskusijos ir mūsų sprendimai turės mažiau reikšmės, mažiau prisidėsime prie tų dėrybų. Dėkoju. So. Ačiū. Pasikeitėme nuomonėmis apie susidartę situaciją. Kolega Florence teigia, kad tai yra sisteminė problema, su kuria susidurime. Aš, kaip pirmininkas, tiesiog imsiuosi iniciatyvos kartu su kolega Sefkovič. Štai ką. Po Lisabonos sutarties mes gavome papildomų kompetencijų maždaug 100, 160 politikos ryčių. Ir mes tampame, tampame teisėkuros proceso dalyvis, o koordinatoriai priėmė atitinkamą sprendimą, jo aš negaliu niekaip atmesti, tačiau kita vertus aš išsiklausiau į kritiką ir puikiai suprantu, kad reikia toliau aptarinėti šitą temą. Žinoma, aš pasiūliau daugybę variantų, pasiūliau netgi vykti aštuoniems. Pasiūliau koordinatoriams daug variantų, kuriuos buvo verta aptarti, bet dauguma pasisakė už tai, kad būtų siunčiamas ir jo vienas. Tačiau kita vertus reikėtų pasakyti, kad aš imsiuosi sisteminės iniciatyvos, kad tie reikalai pakryptų tinkamą koordinuojamą linkme, o ne tiesiog uh, spontaniškai bus sprendžiama, kada, į kur ir kokia delegacija bus siunčiama. Kartais e, komisija, kartais e, priimanti organizacija sukelia panašių problemų, tačiau manyčiau, kad dabar taip apibendrinus reikėtų perėti prie tikrojo darbo atvarkės klausimo, nuomonių pasikeitimo su komisijos atstovė, kolegė Koni Hedegard. Aš manau, kad buvo naudinga pasikeisti nuomonėmis prieš e, susitikimą su komisare. Ja, ist, würde ich sagen, dass wir die Kommissarin reden lassen. Jūs sakėte, kad reikia suteikti kuo greičiau žodį komisariai. Norėjau padėti, nebijokit, nesutrukdysiu. Tai taip ir neaišku, ar vienas vyks, ar ne vienas. Jeigu mes to klausimo neišspręsime, galime, žinoma, tai pasielgti, tada ne, ne, ne, nekils jokių problemų. Tačiau vis dėlto man tai tas pats, galime nesiūs ne vieno. Aš galiu apginti tik tai koordinatorių sprendimą, kuris buvo priimtas šiandien ryte. Dauguma, ne didžiosios frakcijos, bet dauguma frakcijų susitarė, kad bus deleguojamas vienas Ir būtent toks laiškas išsiuntinėtas įvairioms institucijoms. Aš prašiau, kad prezidiumas, prezidiumo nariai būtų siunčiami. Tačiau aš savo pareigą atlikau, tačiau koordinatoriai priėmė savo sprendimą ir reikalai yra tokie. Kaip pasakiau ir dabar aš negaliu siūlyti nekeisti kitokio sprendimo steht überhaupt nicht, äh, Jolainen, Sie müssen sagen. Jolainen, jūs kaip buvęs pirmininkas puikiai suprantate, kad šitas klausimas nėra įtrauktas į darbo atvarkę. Linda McKevin. Norėčiau pasiūlyti štai ką. Ryte buvo printas sprendimas uh, koordinatoriai apsisprendė. Aš dabar, manyčiau, reikėtų išklausyti komisarės, koordinatoriai išklausė kolegų ir galbūt mums vertėtų dar kartą susėsti, pakalbėti, kas važiuos ir, ir kaip pasielgsime vienas ar ne vienas. Aš manau, kad iki penkių šiandien vakare turime apsispręsti. Ir balsuosime čia. Žinoma, galima dar kartą išsiaiškinti situaciją, tačiau aš susipažinau su koordinatorių sprendimu ir mano uždavinys paklusti daugumos nuomoniai. Žinoma, galima dar kartą grįžti prie šio klausimo, tačiau jau buvo imtasi tam tikrų veiksmų, buvo atkatas dėmesys į tai, kad iš e, prezidiumo niekas nevyks, e, prezidiumas susitaikstė, susitaikė su tą mintimi, taigi tokia buvo, toks buvo šio ryto diskusijų rezultatas, galima dar kartą diskutuoti, kas vyks ir galbūt netgi gal, dar kartą galime sušaukti koordinatorių posėdį. Reikia pradėti aptarnėti mūsų darbuotvės klausimą, kitaip užtruksime dar pusvalandį. Reikia aptarti labai svarbės temas su komisare kadangi įvyko įvairiausių pokyčių, kuriuos turime išnagrinėti. Taigi dar trečią kartą bandau pristatyti, pasveikinti e, Konį Hedegard mūsų komitete. Mes ėmėmės įvairiausių iniciatyvų, Krisdėvis pranešimas, kuris yra mūsų darbo atvarkėje. Taip pat turime problemų susijusių su klimato politika, E, prekyba, dėl prekybos taršos leidimais mes 2008 metais priėmė sprendimą dėl prekybos taršos leidimais ir sakėme, kad 30 eurų turėtų būti ta kritinė suma, o dabar e, kalbame apie 6 eurus 70, 7 eurus, 8 eurus. Praėjusią savaitę Horzense aplinkosaugos ministrų susitikime taip pat įvykiai pakrypo įdomia linkme ir todėl aš norėčiau iš karto suteikti žodį jums ir tikiuosi įdomios e, diskusijos. Dėkoju pirmininkė. 15 sekundžių pakalbėsiu apie tai, ką jūs ką tik aptarėte. Tiesiog pateiksiu šiokios tokios informacijos. Tai gali jums padėti. Keli nariai jau sakė, e, kad komisija siunčia irgi kažkokį skaičių žmonių. Mes irgi patiriame tokias pat problemas, tokius pat e, iššūkius. Svarstome, kiek, e, kokiam skaičiu dienų vykti, penkioms ar daugiau. Ir ES siuntė delegaciją į New Yorką taip pat. Ir būtų galima E, jums kartu padiskutuoti su tomis delegacijomis, e, nes e, jos irgi patyrė panašių problemų ir būtų galima pasitarti tarpusavėje. Pone pirmininkė, bandysiu labai trumpai kalbėti. Keletas žodžių apie tarptautinės dėrybas. Labai trumpai. Dvi savaitės prieš terminą Europa praeitą savaitę E, pateikė e, kiekiais, e, kiekiais nustatytus įsipareigojimus. Tai yra vadinamieji Kuelro pagal Durbano susitarimą. Taigi man buvo labai malonu, kad praeitą savaitę mes kaip Europa, 27 valstybių narių Europa, laiku pateikėme tuos duomenis. Žinoma, reikės išvelgti į sąlyginį pasiūlymą, 30 procentų salginį pasiūlymą. Daug darbo yra tarptautinių lygmenių, žinoma. Vienas iš klausimų, dėl kurio reikia bendros ES pozicijos, tai yra nustatytosios normos vienetai, kas e, vyko į Durbaną žino, kad reikia išspręsti dar šį klausimą. Mes dabar dirbame su su Kataru, kurie pirmininkaus ateityje, kad iki 2015 metų susitartume tarptautiniu lygiu. Skaičiuojame dabar atgalinę datą, kas kiek turi, kas už kiek atsakingas, kad būtų galima apskaičiuoti tuos įsipareigojimus ir kad iki 2015 metų tas tarptautinis režimas gerai veiktų. Tuo pačiu mes bandome išspręsti spragas gegužės 7-8 dieną Briuselėje. Lankysis mūsų draugai iš įvairių šalių. Įvyks neoficiali apvalaus stalo diskusija apie Durbaną bus kalbama, o po to bus kalbama apie tai, kaip toliau, kokių veiksmų imtis toliau. O antrą dieną bus kalbama apie Rio plus 20 konferenciją, nes mes Durbane ir po Durbano sukūrėme tam tikrą sąjungą ir iš tikrųjų būtų puiku, jeigu ir toliau dirbtume su savo partneriais ir Rio plus 20 e, kontekste birželio mėnesį. Taigi, apie tarptautinės darybas tiek. O dėl vidaus politikos, tai pirmininkas praeitą savaitę per neoficialų ministrų susitikimą. Tai yra, mm, taryba pirmą kartą apsvarstė apivartinių taršos leidimų prekybos sistemą. Visos valstybės narės pripažino, kad ši sistema yra ir, ir turi būti Europos klimato politikos pagrindas. Tam buvo pritarta vienbalsiai ir tai yra labai geras ženklas. Taip pat labai išryškėjo tai, kad yra trumpalaikiai tikslai ir ilgalaikiai tikslai. Tai, ką mes galime nuveikti trumposius, trumpojo laikotarpiu ir ilgojo laikotarpiu ir tai, ką gali nuveikti komisija. Mes e, 2013 metais pristatysime apivartinės e, norėjome pristatyti apivartinės taršos leidimų sistemą, o dabar, dabar jau iš, e, šiais metais šį tikslą savo keliame, pankstinome šį tikslą. Taip pat kalbant apie aukcionus, daug leidimų bus, pateks į rinką 2013 metų um, pradžioje iki 2020 metų. Na, O kaip bus, kai rinka, rinkoje bus perteklius tų leidimų? Taigi mes bandome parengti pasiūlymą, e, kad iki šių metų galo būtų priimtas sprendimas. Taigi, trumpos, trumpasis laikotarpis. Jeigu norime kažkaip išspręsti žemas ETS kainas, šitą problemą, Reikia išsikelti aukštesnius tikslus ir ministrai tai supranta, žinoma. Kita vertus, atsižvelgiant į dėrybas dėl energijos vartojimo efektyvumo direktyvos, tai noriu labai padėkoti parlamentui už tokį aišku signalą, kurį jūs pasintėte. Uh, kovo 15 dieną balsavote dėl e, kelio gairių, dėl e, mažo CO2 kiekio ekonomikos. Šiame komitete buvo daug dirbama dėl to ir tai tikrai didelis e, indėlis, labai puiku matyti jūsų poziciją ir tokį aišku signalą. Kad per daug neįsiplėščiau, tai dėl aviacijos pasakysiu tiesiog keletą dalykų. Norėčiau padėkoti vėlgi Europos parlamentui už paramą. Kovo vidurėje buvo balsuota. Dėl to vyksta dialogas su įvairiomis šalimis, kurioms nepatinka mūsų teisės aktai. Kita vertus, mes investuojame, įdedame daug pastangų. Norime pažiūrėti, ar per IKAO galime rasti kažkokį būdą, kaip išspręsti šitą problemą sustikome Rusijos, mm, su šalimis, kurios nepritarė tam ir bandysime pažiūrėti, ar galime rasti kažkokį bendrą pasaulinį susitarimą IKAO kontekste. Praeitą mėnesį buvo nuspręsta, kad reikia keturių rinkos mechanizmų ir E, birželio mėnesį IKAO taryboje bus svarstomi šie klausimai, galbūt bus susiaurintas šiek tiek šis tikslas. Ir tikiuosi, kad bus rastas pasaulinis susitarimas. Yra du nuolatiniai atstovai iš mano tarnybų ir iš MUV generalinio direktorato, kurie dirba mm, dėl šio tarptautinio susitarimo, bando jį pasiekti. Taip pat labai trumpai apie daugiametę finansinę perspektyvą. Labai svarbu mums yra suderinti, įtraukti, integruoti klimato veiksmus į biudžetą. Ir komisija mano, kad jeigu išmintingai elgsimės, tai iš tikrųjų bus lengviau pritraukti pinigus e, į įvairius projektus ir iš tikrųjų bus sukurta pridėtinė vertė, kurią gaus ES mokesčių mokėtojai ir gyventojai. Aš žinau, kad jūs parlamente turite savo nuomonės, tačiau aišku tai, kad valstybėms, vyriausybėms patinka žodis lankstumas. Jiems labai patinka šitas žodis, tai reiškia, kad mm, sakoma, tarsi atsiųskite mums e, kvitą, o paskui pažiūrėsime, ką daryti. Reikia atsižvelgti ekonominę situaciją Europoje reikia įrodyti, kad mokėjimai nėra pinigų švaistimas, kad iš tikrųjų tos išmokos gali prisidėti prie ekonominio augimo ir prie tų veiksmų, kurie yra reikalingi Europoje dabar ir ateityje. Todėl labai svarbu yra mm, susijęti šitos mm, elementus su mūsų biudžetu. Šių metų pradžioje komisija priemė pasiūlymą dėl žemės, naudojimo žemės e, paskirties keitimo ir miškininkystės LULUCF. Tai turi būti įtraukta irgi iš šiltnamio dujų apskaitos mechanizmą. Mes e, tobuliname mechanizmus ir vėliau galėsime prisimti ir aukštesnius tikslus. O dabar tiesiog įtraukėme žemės ūkį ir miškininkystę, kad jie padėtų pasiekti mūsų e, šiltnamio dujų, išmetamo šiltnamio dujų kiekio mažinimo tikslus. Mes taip pat planuojame patikti pasiūlymą dėl, dėl KARS. Tikiuosi, kad greitai jį patikti na, po 2020 metų įsigalioti turėtų. Taip pat e, mes e, pateiksime pasiūlymą dėl Siekiame, kad tarptautiniu lygiu būtų pasiektas sustarimas dėl šiltnamio efekto dujų kiekių mažinimo. E, išmetalai iš laivų e, jūrininkystės sektoriaus. E, iki 2011 pabaigos nesugebėjome susitarti pasaulio mastu, dabar atliekamas poveikio įvertinimas ir rengiamės naujiems pasiūlymams ir susitarimams ir galiausiai rengiamės ES, rengiame ES prisitaikymą prie klimato kaitos strategiją, yra jau paleistas atitinkamas interneto puslapis šią temą ir jame galima gauti e, visokiojo pobūdžio informacijos apie e, įvairias pasaulio vietovės. Kyla klausimų, kaip bus vykdoma klimato kaitos politika po 2020 metų, taip pat e, rengiamos kelio gairės energetikos suvartojimo energetikos taupimo srityje, transporto sektoriui rengiami nauji pasiūlymai ir aš matau, kad reikia pasinaudoti dabar atsirandačiamis galimybėmis ir dėkti šis naujovis, siekiant kurti taip reikiamas darbo vietas Europos Sąjungoje. Dėkuoju, Konė, už um, įžangą, už tai, kad papasakote. Dabar uh, frakcijų koordinatoriai, Richard Seber, LP. Ačiū pirmininkė, dėkuoju komisarai Hidegard už tai, kad jūs informavote apie tai, kokių veik, veiksmų imatės ir labai svarbu, kad jūs dėl taršos leidimos imate, im, imatės iniciatyvos ir labai svarbu, kad nebūtų jų atsisakyta. Taip pat kalbant ir apie Äh, äh, Juodosios anglies teršalus, manau, kad ir šioje srityje dar reikės daug padirbėti dėl tarptautinių darybų. Norėčiau paklausti, kaip komisija vertina naujus įvykius, ar yra kūnos postumių JAV, Kinijoje skaitant tarptautinę spaudą, atrodo, kad Junktinėse Amerikos valstijose frontai aštrėja ir e, žinios nėra pakankamai palankios iš ten. Atrodo, kad apskritai tai ketinama sukti kitą linkmi. Taip pat norėčiau pasiteirauti dėl ekonomikos, dėl pramonės atstovų su nerimo, kad uh, E, kainos taršos leidimų yra visiškai e, nukritusios. Atro, ar iki 2020 metų komisija šioje srityje pateiktų kokius pasiūlymus ar ne. Be to komisarė man susidarė įspūdis, kad komisija labai daug pažada, ypač klimato politikos klausimuose. Galbūt galėtumėte informuoti, kokia situacija, kokios nuomonės vyrauja uh, komisijoje, ypač kai girdžiu pasisakymus iš pramonės komisaro lūpų, tai nelabai susidaro įspūdis, kad jisai rūpinasi klimato politiką. Lina McKevin. Ačiū, komisarė. Dėkoju, kad jūs e, laukite, kol bus sutiktas jums žodis yra labai daug sudėtingų klausimų susijusių su e, ETS sistemos įdėgymu ir e, plėtojimu. Reikėtų, žinoma, e, atkreipti dėmesį, kad nacionalinių lygmenių yra daug problemų, tačiau kad ten bebūtų, šita priemonė egzistuoja ir mums reikėtų imtis iniciatyvų iki 2013 metų prieš pradedant skelbti aukcionus. Taigi reikėtų eiti ir toliau nubriežta kryptimi, nors kartais politinių požiūrių yra sudėtinga įtraukti ir aviaciją į šią sistemą. Todėl uh, Norėčiau paklausti, kokia dabar yra situacija ir žinau, kad lobistai labai aktyviai dirba, tačiau kita vertus komisija sako, kad rūpinasi e, klimatos kaitos klausimai, tačiau vis dėlto daro nuolaidų, nuolaidų Kanadijai ar kitoms valstybėms ir atrodo, kad klimato kaita tampa antrailis dalykas visi mūsų teisėkuros aktai yra e, orientuoti į 2020 metus. Tačiau mes turime žvengti plačiau, dabar mes tik tai pradame įgyveninti ETS, bet jeigu mes galvojame apie... Uh, atrodo, KARS iniciatyvą ir e, kitas programas, tai mes turime pradėti įgyveninti tas programas. Kitaip mes niekad nepasieksime savo tikslų. Mes e, savo frakcijoje, savo komiteto vardu reiškėme visokiojo paramą jums ir, žinoma, laukiame jūsų sprendimų. 2020 jau ne už kalnų. Kris Deivis, Aldė. Ačiū komisarė, dėkuoju, kad jūs apėmėte labai daug temų savo pasisakymuose. Bloombergas paskelbė savo studiją apie investicijos kaštus, kad uh, juos mažins 2020 metais 40 procentų ir tai reiškia, kad e, tik tai 9 eurai yra numatyti um, už vieną taršos leidimą. Iš esmės ta kaina yra tiesiog sim simbolinė. labai įdomu, kad kai kurios rytų Europos valstybės, be kita ko ir Belgija, mokės mažiau, e, siekdamos įgyvendinti 40 procentų tikslą, negu siekiant įgyvendinti 20 procentų tikslą. Taigi viskas nutekės, e, pinigai nutekės į kažkieno kišenę. CO2, CO2 sulaikimas ir saugojimas. Kita problema. Atrodo, kad gali būti 6 procentais sulaukta temperatūros padidėjimo ir todėl pasauliui reikia maždaug 2020 metais reikia įgyvendinti apie 40 įvairių ETS programos e, e, planų, 669 milijardai eurų turi būti investuoti iš ES biudžeto, tačiau iš esmės yra numatyta tik tai investuoti nedaugiau kaip 1,6 milijardo CCS sistemai Ar mes ją mėgstame, ar mums patinka, ar nepatinka, vis tiek jinai yra reikalinga, norint e, pasitumėti į priekį. Dėl e, automobilių ir mini autobuso. Mes jie tikrai teršia aplinką pakankamai ir man tenka apgalėstauti, kad siūlomo teisės akto ambicijos yra nepakankamos. E, inžinieriai, konstruktoriai stengiasi iš paskutinių jėgų ir todėl mes turėtume taip atsižvelgti jų pastangas ir todėl aš norėčiau pasakyti, kad kai buvo pateiktas praėjęs teisėkuros aktą, tuo metu buvo siūloma taip pat įtraukti tos mini venus, kurie uh, e, išmeta apie 230 um, significant... gramų per kilometrą. Ir todėl, reik, todėl vis dėlto reikėtų pasakyti, kad e, teisės nuostatų ambicijos yra pakankamai švelnios, negu reikalinga. Galbūt reikėtų grįžti prie šių nuostatų. Aichard, e, dėkoju pirmininkui, dėkoju komisijos nariai už kantrybę. Turiu keturis trumpus klausimus jie nėra lengvi. Dėl ETS. Prieš praeitą savaitę daug kalbėjome apie atidėjimą ir šiame komitete išriškėjo, kad dauguma pritarė atidėjimui ir netgi buvo kalbama apie galimą atšaukimą po to. Dabar mes daugiau kalbame apie aukcionų tvarkaraščio pakeitimą, terminų pakeitimą jeigu mes pakeisime tos terminus, tai nebegalėsime svarstyti at, atšaukimo ateityje. Taigi, kyla klausimas, kaip viskas bus. Rinkos, CO2 rinkos sako, kad jeigu pakeisime tik aukcionų terminus, tai nebus geras ženklas, teigiamas signalas. Taigi galbūt galėtumėte aiškiau paaiškinti, kaip e, bus su atšaukimu atidėjimo srityje. Kitas klausimas. Kinija. Dėl aviacijos Kinija sako, kad e, svarsto mokesčius aviacijos. Aviacijai galbūt galėtumėte daugiau papasakoti, ką manote apie tai ir kaip tai gali paveikti diskusijas ETS, apie ETS ir Kinijos ryšį. Toliau Kars pasiūlymas Čia klausimą kelia ženklinimas, kad e, vartotojai žinotų, ko siekiama, ką, kokius rezultatus suteiks tas karpo siūlymas, tai irgi yra jums svarbus klausimas. Turite užtikrinti, kad e, vartotojai žinotų, kokią mašiną jie perka. Daug e, lobistinių veiksmų vyksta šitoje srityje ir tikrai vartotojai, pirkėjai turi žinoti, turi gauti tinkamą informaciją. Durbane buvo iš tikrųjų sudaryta ta sąjunga su Afrikos sąjunga, na, tas ryšys sukurtas. Kaip mes galėtume pasinaudoti tuo ryšiu Rio plus 20 konferencijoje, kad tas ryšys dar sustiprėtų? Dėkoju. Pirmininkas, dėkoju. Dabar jau koordinatoriai išsakė savo klausimus, o dabar suteiksiu vėl žodį Koniai. Ačiū. Visų pirma, atsakysiu Richardui Seberai dėl šiltnamio dujų laipsniško įvedimo ar iš, išmetimo. Reikia tvarių alternatyvų, jeigu norime kažką keisti. Ir man atrodo, kad jeigu laipsniškai išstumsime kai kurias strategijas, Reikia alternatyvų, nes jeigu taikysime tas laipsniškas išstumimo e, strategijas, tai atsisakymą ir mažinimo strategijas, tai reikia po to alternatyvų. Taip pat daug kas klausė apie aviacijos sritį. ir apie Kinijos iniciatyvą praeitą savaitę. Kinijos premjeras pranešė apie naują mokestį oro uostams ar aviacijai. Ir jie sako, kad paskui tas įplaukas gautas iš mokesčių išleis klimato veiksmams. Mūsų delegacija Pekine turi išsiaiškinti, ar tos priemonės iš tikrųjų yra pakankamos gal ir ne, bet mes tiesiog dabar nagrinėjame šitą klausimą ir tai, kaip tas įplaukas būtų galima nukreipti paskui į klimato politiką. Dėl JAV, ar yra kažkokia pažanga, klausė Richardas. Aš e, pasakysiu, kad, no, e, kad matau norą tęsti dialogą, vykdyti dialogą. Nenoriu kalbėti tuščiai, na, bet Sustikau su transporto e, sekretoriumi, vyksta dialogas, tikrai intensyvus. Ir dabar tas dialogas yra ypač susijęs su tarptautinė aviacijos, civilinės aviacijos organizacija. Nuo 97 metų į ką kontekste vyksta diskusijos, bet nesusitariama. Taip pat spaudoje pasirodė mm, straipsniai apie tai, kad Obama sako, kad reikėtų daugiau dirbti klimato politikos srityje, taigi pažiūrėsime, kokios pažangos čia galima tikėtis aviacijos srityje. Mes iš tikrųjų norime, kad būtų vykdomi racionalūs veiksmai, racionali pažanga ir mes iš tikrųjų tam skiriame daug laiko, MUV generalinis direktoratas skiria tam daug laiko, taip pat ir užsienio reikalų tarnybos irgi vykdo informavimo veiklą, bando aiškinti partneriams, kas yra statoma ant kortos ir aš tikiuosi, kad bendras supratimas iš tikrųjų stiprėja. Taip pat daug kas minėjo dirbamo žemės nebedirbimą, jos atidėjimą. Ir reikia pasakyti, kad šis klausimas ir aukcionai yra du skirtingi dalykai. Jie, tai yra du skirtingi dalykai ir metodai skiriasi. Vienu atveju jie yra paprastesni. Kalbant apie aukcionus, apie aukcionų profilius, mes galime pateikti kažką klimato kaitos komitetui ir e, tuo atveju nereikėtų nereikalavimas vienbalsiškumas. Taigi pakankamai greitai viskas galėtų vykti, o visi kiti veiksmai užtruktų daug ilgiau. Mes e, ką dabar siūlome dėl aukcionų profilių. Nesiūlome pamiršti kitas rytis, kitus elementus. Pirmininkui jau sakiau, kad įvyko diskusija praeitą ketvirtadienį. Labai įdomi, konstruktyvi diskusija įvyko ir buvo aišku, kad tai, kas po 2020 e, metų įvyks, yra labai svarbu. Danijos, pirmininkaujančios Danijos interneto svetainėje yra įdomios informacijos, nes ir jie mums taip pat pateikė vaizdo medžiagos. įvairių įmonių medžiagą, e, tie, tų įmonių vadovai pasisakė, uh, tose įrašuose ir jie visi ragina galvoti apie 2020 metus. Pramonės atstovams tie 20 metai yra jau kaip rytojus. Jie visi nori nuspėjamumo, jie nori, kad būtų aišku, kas vyks po 2020 metų. Na, įvyko diskusija apie E, tarpinius etapus, kelio gairės dėl mažo CO2 kiekio. Visi žino, kad yra daug problemų, daug iššūkių. Tačiau valstybės narės žino, kad pramonės atstovai prašo mus pasakyti, kas bus po 2020 metų. Ir dirbamo žemės atidėjimas irgi čia kyla kaip klausimas, nes yra tiesioginis ryšys tarptų dalykų. Mes visi žinome, kas yra statman kortos ir kaip, e, kokios problemos kyla su energijos e, vartojimo, efektyvus vartojimo direktyva. Tačiau tikrai daug valstybių narių panašiai mąstė diskusijų metu. Dabar dėl komisijos nuomonės dėl bendros atmosferos, e, komisija dėl klimato kaitos, tai komisija mano, kad e, atsinaujantis energijos šaltiniai, klimato politika ir visi kiti aspektai yra laikomi proga sukurti darbo vietas Europoje. Buvo pateiktas komunikatas apie darbo vietų sukūrimą ir buvo nustatyta, kad yra keli sektoriai, kuriuose galima skurti daug darbo vietų, tai yra sveikata, informacinis ryšių technologijos ir žalioja ekonomika. Iki 2020 metų galima sukurti ten daug darbo vietų. 6 milijonus darbo vietų um, galima sukurti vien žaliosios ekonomikos srityje. Taigi, komisija, komisijos narių kolegija aiškiai sutarė, kad Šios rytis vaidina labai svarbu vaidmenį, kuriant darbo vietas. Ir štai kodėl reikia susijęti tas rytis su uh, biudžeto pasiūlymais ir taip pat su pasiūlymais dėl inovacijų. Man atrodo, kad kai kurios pramoninės organizacijos taip pat vykdo gana, rengia gana aktyves diskusijas, nes uh, kai kuriuose srityse darbo, vietos, darbo vietų mažėja. Tačiau krizės metu reikia pasakyti, kad viena iš gyvybingiausių sričių darbo vietų atžvilgių buvo žalioji ekonomika. Tai jau dabar yra faktas. Nuo 2008 iki 2011 metų duomenys įrodo tai ir komisijos pirmininkas Baroso irgi minėjo tos dalykus. Taigi čia kalba eina ne vien tik apie ateitį, bet ir apie dabartį. Dėl to, ką sakė McEvans, aš pritariu, kad neužtenka vien kalbėti apie klimato politiką, reikia imtis sprendimų ir tarp ministrų dar nebuvo viskas aptarta, bet mes norime parengti tokią poziciją dėl poveikio vertinimo. Uh, tiksliau vykdome poveikio vertinimą. Ir ministram, ministrai turi pamatyti, kad šie klausimai iš tikrųjų yra labai svarbus. Dėl Krisui Deivis atsakysiu, mačiau, ką rašė Bloomberg, mačiau uh, tą informaciją apie pajamas iš aukcionų. Aplinkosaugos ministrai uh, Europoje. Teigia, kad iš tikrųjų yra ta priklausomybė nuo įplaukų iš aukcionų. Ir vis daugiau suvokiama, kad taip yra ir iš tikrųjų ir finansų ministrus bandoma čia įtraukti dėl CO2 surinkimo ir saugojimo. Vieną dalyką pasakysiu. Labai Mm, svarbu tai, ką jūs sakėte, kad e, apie kainas reikia, kad visos suinteresuotos valstybės narės apibrieštų savo prioritetus kuo greičiau, prioritetus e, pagal skirtingas projektų rūšis ir tai yra labai svarbu. Svarbu, kad valstybės narės galėtų iškart jau bendrai investuoti tam tikrus projektus. Ir tai yra viena, bet ne vienintelė technologija. Dėl gramų, CO2 gramų per kilometrą. Tai aš pasakysiu, kad e, mašinų gamintojams 2020 metai yra jau labai arti, jie jau dabar kūrė, plėtoja gamina tas mašinas ir jiems iš tikrųjų tai yra jau labai arti. Todėl reikia iškart galvoti, kas bus po 2020 metų. Reikia pasirinkti tą dviejų etapų metodą. Mes tokį ir pasirinkome. Dėl ženklinimo. Aš dirbu šitoje srityje ir Niekaip nesuprantu, kodėl tiek daug problemų kelia šitas klausimas. Labai svarbu yra, kad ES kurtų tokias iniciatyvas, kurios būtų prasmingos mūsų gyventojams, kad jiems būtų lengva pasirinkti, būtų lengva palyginti. Viską, todėl nesuprantu, kodėl tiek daug problemų kelia šitas klausimas. Man atrodo, kad kažkaip galima išspręsti šitą problemą. Uh, was... Aš tikiuosi, kad kitus aspektus su kolegomis rytoj aptarsime dėl uh, vykstančių mm, diskusijų su LDC ir um, kitų atstovais. Tikiuosi, kad diskusijos baigsis kovo 8, gegužės 8 dieną vakare. Ir Jeigu LDC ausis ir ES dirbtų kartu, tai būtų galima tikėtis rimtų rezultatų Rio plus 20 konferencijoje. Taigi galėtume apibrėžti kelias rytis, kelias siekius ir jeigu suvienytume savo pastangas, tai Rio sustikimas galėtų vykti dinamiškai. Būtent dėl to aš ir pakviečiau minėtas organizacijas susitikti. Pirmkas, ačiū Koni. E, mums pranešta, kad jūs 16 val. 40 minučių turite išvykti, tai ar dar surinksime vieną klausimą atsakymų ratą, ar jau nebe? Taigi dabar Karl Heinz Florens, Jolainin, Kritan Arsenis. Merkis, Jorgensen ir ponas Prodi. Pradėkime nuo jau Lenin, kad dar ir kiti kolegos gautų galimybę paklausti, nes komisijos narė turi greitai išvykti. Atrodo, kad išgyvename renesanso epochą iškastinio kūro. Pažiūrėkime, kokiu mastu vykdomas e, skalūno dujų e, išgavimas pasaulyje. Manau, kad mums e, tokia politika nėra priimtina kovojantiems prieš klimato kaitą, ypač tai, kas vyksta Junktinėse valstijose. Antras klausimas. Dėl Lenkijos susipažinau su apivartinių taršos leidimų dokumentu. E, ką galėtų, kokiu veiksmu galėtume imtis, kad Lenkija atsisakytų savo blokuojančios pozicijos? Kryta Narsenis dabar. Labai ačiū. Trumpai paklausiu, Durbane mes įsipareigojame siekti Kijoto e, antrojo sustarimo, jeigu pateiksite kelio gairių planą, tiksliau, besivystančios šalis e, tą padarė, tačiau buvo prisimti tik politiniai įsipareigojimai, Kijoto protokolas nebuvo pakeistas. Manau, kad e, e, šiais metais e, turime išsiaiškinti tiesą tiek dėl Kyoto, tiek dėl mūsų sudarytų alijansų, ar esame Katare pasirengę pakeisti Kyoto protokolo nuostatas ir prisimtus įsipareigojimus, kokie vyksta procesai, ar mūsų sąjungininkai keičia kaip nors savo poziciją, turintame, kad galime pateikti atitinkamą pasiūlymą dėl pakeitimų. Pone Gardinė dabar. Aš norėjau grįžti prie ETS sistemos. Nesupratau, kad kažką darysite, tik nelabai supratome, kokią linkmę judės komisija. Jeigu viena iš hipotezių yra užšaldyti kvotas, tai kyla klausimas, kas bus daromas tomis kvotomis, kurios dings, kurios bus dedamos paskui. Taip pat norėčiau sužinoti, ką, turi, ką ketinate daryti, kad būtų apsaugota, e, apsaugoti Europos gamintojai ir kad, būtų, kad nenutekėtų CO2. Liudmerkis, ačiū komisarė, dėkoju už jūsų išsames pastabas. Norėčiau paklausti dėl skaidrumo užtikrinimo, kai bus taikomas perinamasis laikotarpis valstybėms, kurios gamina tradiciniu būtų elektros energiją. Prieš penkias savaitės e, e, mes viename komitete bandėme iškelti šį klausimą ir norėjome išsiaiškinti, ar šita pernai laikotarpio nuostata bus kada nors peržiūrėta. Dar vienas konkretus klausimas apie e, netaršę gamybą arba neutralią CO2 atžvilgių e, technologiją. Aš norėčiau pakalbėti apie biomasės gamybą kadangi ji yra laikoma neutrali šiame kontekste. Ar komisija nori ketina pakeisti savo požiūrį į biomasę? Vitorijo, Prodė. Dėkoju komisijos narę. Visų pirma, norėčiau paklausti, ar jūsų nuomonė yra galimybė, kad valstybės narės ratifikuos Kyoto protokolą? Ir man atrodo, kad tai mažai tikėtina. Todėl norėčiau paklausti, ar galima susitarti, priimti kažkokius susitarimus, kurie mūsų programą, mūsų programą leistų sąveikauti su jung, jungtinių tautų susi, programa. Taip pat dėl Kinijos sprendimo. Ar yra galimybė, kad jų programa kažkaip sąveikautų su ETS sistema? Ačiū, Vitorija, už trumpą klausimą. Konė, turiu kalbėti labai greitai ir konkrečiai. Mes dabar bandome išsiaiškinti, tuo labiau, kad daug tarnybų yra susijus, susijusios aplinkosaukos teisėkuros aktai turėtų būti kuo labiau e, suderinti. Žinoma, dėl kalūnų dujų reikės priimti atskirą teisės aktą, kaip būtų galima padėti Lenkijai, kad jinai uh, atšauktų savo blokadą. Žinoma, labai svarbus yra energijos veiksmingumo klausimai, todėl reikia galvoti ne, ne tik tai apie uh, dujų importą iš Rusijos, bet ir apie anglies importą. Taigi reikia galvoti apie energijos veiksmingumą, reikia skatinti visus veiksmus, kurie padėtų padidinti energetinį veiksmingumą. Mes praėjusią savaitę konstruktyviai dėrėjomės su Lenkija ir žinoma, Lenkija pritarė ir ET e sistemai. E, Arsenis dėl Kyoto protokolo yra bandoma dėrėtis dėl to, ką mes siūlome ir tą, ką mes gausime dėl įsipareigojimų antraime įsipareigojimų periode e, pagal Dogos randą. Iš atrodo, kad mūsų partneriai yra pasirengę ratifikuoti, nežiūrint į kitus dalykus, dėl kurių mes susitarėme, bet aš manau, kad mūsų partneriai puikiai supranta, jog reikia užtikrinti pusiausvę tarp to, ką mes siūlome ir kokį spaudimą mes turime daryti, kad būtų galima sutikta su mūsų sąlygomis dėl laikotarpio iki 2050 metų. Galbūt reikėtų pateikti kokį nors dokumentą, kuriame atsispindėtų visi variantai, kadangi visi klausimai yra techninio pobūdžio ir sudėtingi. Mes, žinoma, nenorime įšaldyti tos prekybos e, apivartinės tašos leidimais. Tačiau 2013-2014 metais bus pateikta la, į rinką labai daug leidimų, tačiau e, nedaug jų bus pirmajame aukciono periode ir todėl galbūt būtų naudinga nedaug leidimų pateikti rinką pradžioje, o po to palaipsniui juos e, pristatinėti rinkai. Svarbu, kad bendrovės galėtų įsigyti šitos leidimus ir tiesiog juos deponuoti, kadangi kada nors kaina vis tiek nusistovės ir grįž į įprastinį lygį. Taigi šita uh, depozito sistema galėtų uh, E, padėti išsaugoti vertę ir tomis sąlygomis, kai kaina yra nepriimtina. Taigi reikėtų pagalvoti, ar mes apskritai turėtume uh, užtvindyti rinką daugybę taršos leidimų, ar rasti kitą sprendimą. Ir žinoma, ilgainė perspektyvoje reikės ieškoti struktūrinių sprendimų, reikėtų dėrėti su valstybėmis narėmis. Ir žinoma, dabar mes vertiname įvairius variantus dėl kolegės Merkis minties dėl biomasės. Yra suformuluoti tvarumo kriterijai, juos parengė energetikos direktoratas Taip pat yra pasiūlymas sparčiai besivystančioms valstybėms pasiūlymas dėl to, kaip labiau naudoti biomasės išgaunamą energiją. Mes paskatinome valstybės nares lepti savo planus, savo informaciją, kai kurios valstybės nori apsaugoti informaciją nuo energetikos e, bendrovių, tačiau kaip ten bebūtų, mes prašėme valstybės narės skelbti informaciją apie savo planus biomasės gamybos srityje. Kolega Prodi, dėl prisijungimo prie Kyoto atsakymas buvo ne, tačiau mes dabar turime galvoti apie ateities režimą ir Durbane, atrodo, žengsime pirmosius žingsnius. Atsiprašau, tai buvo labai trumpi atsakymai e, ir turiu skubėti, kadangi negaliu vėluoti į kitą posėdį. Dėkoju už tą pasikeitimą nuomonėmis. Jūs tiesiog dalyvaujate maratono bėgime. Žaviuosi jumis, jūsų energija neišsenkanti, jūs kovojate už tinkamą ES klimato politiką e, ir tikėkitės mūsų paramos. Kalbant apie teisėkuros procedūras, tai ETS yra vienas, viena iš mūsų klimato politikos pagrindinių temų ir atsiprašau, kad jūs turėjote užtrukti. So, jetzt geht's weiter. Tęsime posėdį mūsų darbo tvarkėje. 24 klausimas. Dirbožėmio apsaugos teminės strategijos ir susijusios veiklos įgyvendinimas. Siūlau štai kaip aptarti šį klausimą. Pirmiausia, suteiksime žodį komisijos atstovui, o po to pradėsime diskusijas. Komisija. Good afternoon, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Mano skyriaus vadovas planavo atvykti, tačiau aš pradėsiu pasisakymą. Dėkoju už galimybę pristatyti mūsų pranešimą dėl strategijos, strategijos, kuri priimta prieš penkerius metus. Šiame pranešime Komisija pateikė aktualiausią informaciją apie iniciatyvas, kurios buvo e, gyvenintos ir norėtume informuoti apie pažangą ir apie tam tikrus kliuvinius, kurie neleidžia tinkamai apsaugoti dirbožėmio Europos Sąjungoje. Jungtinis tyrimų, cent, tyrimų cent, centras pateikė išsame informaciją apie dirbožėmio padėtį ES, žinoma, vadovavomės turimais duomenimis dirbožėmio e, kokybės blogėjimas reiškia, kad mes netenkame daug e, naud, žemės ūkio naudmenų ir mes turime įvertinti tą fa faktą, kad 275 tūkstančiai 000 hektarų netenkame kasdieną dėl miesto infrastruktūros plėtros ir tai yra šimtai tūkstančių kvadratinių kilometrų per metus, tai maždaug Kipro teritorijos dydžio plotai. Arba jeigu palyginčiau tą skaičių, tai būtų teritorija e, prilykstanti E, Niderlandų žemės ūkio naudmenų plotams. Aš nematau. Taigi, e, susidurime ir su dirbožėmio e, erozija 1,3 milijonų kvadratinių kilometrų paliečiami erozijos ir reikia užtikrinti tvarias E, tendencijas. To... Taip pat susidurime ir su dirbožėmio surėjimo procesais, taip pat e, užterštumo problemos kyla, mes neturime kol kas ES lygmenių jokių teisės aktų šioje srityje. Atrodo, kad 3 milijonai teritorijų ES yra užtaša 250 tūkstančių kvadratinių kilometrų gali būti uh, užteršta. Poveikio vertinime yra daroma prognozė, kad 48 milijardai eurų gali uh, būti reikalingi siekiant sustabdyti dirbožėmo eroziją. 53 milijardai per metus turėtų būti investuoti, kad būtų galima iš, išspręsti šias problemas, o visa tai, žinoma, būtų našta mūsų visuomenėms. 2006 metais situacija buvo ne, nelabai skirtinga nuo šios dienos. Taigi mūsų pranešime dėl strategijos yra numatyti tam tikrai žingsniai siekiant užtikrinti tvaresnį dirbožymio naudojimą. 2007 metais mes aktyviai bendradavėjome su taryba ir siekėme įveikti tą blokuojančią mažumą norėdami įtikinti, kad šita strategija yra e, bendras paketas, kuris remiasi įvairiais e, principais. Ketvirtoji, ketvirtas ramstis tai yra ES teisėkoros aktai, kurie yra, ko gero, svarbiausi, svarbesni už visas kitas priemonės. Trumpai. Ką komisija nuveikė siekdama įgyvendinti savo priemonės. Bežų politikos kontekste mes pasiūlėme e, e, organinių medžiagų apsaugos programas, kad būtų susijęjami šie dirbožėmio klausimai su CO2 teršalų mažinimu. Taip pat mes. Ka... Uh, least, green... Taip pat uh, susijęme mūsų programų tikslus su uh, CO2 dujų surinkimu ir saugojimu. Ypač tie veiksmai turėtų padėti sustabdyti dirbožimo eroziją. Taip pat buvo priimta pramoninių teršalų vengimo direktyva ir tai yra priedas prie ETC e, direktyvos e, pramonės įrenginiai turėtų nebloginti dirbožimo padėties kokybės. Ir mes numatėme nulinės teora, tolerancijos politiką, e, kalbant apie naujai statomas pramonės įmonės. Tačiau, žinoma, reikėtų pripažinti, kad istorinė e, patirtis nėra apriepiama naujojų teisės aktu. Taip pat e, sanglodos politikos kontekste yra numatyta galimybė finansuoti veiksmus, kurie leistų sustabdyti dirbožėmio taršą. Kiek? Uh, same... 3 milijardai eurų yra numatyta įgyvenyti tos, šios policijos tikslams ir numatytas finansavimas kitame programavimo laikotarpyje. Norėčiau paminėti tris svarbiausius dalykus, kurie atsispindi šioje ataskaitoje. Visų pirma, nepakankama nepakanka statistinių duomenų, neturime pakankamos informacijos, kad galėtume objektyviai įvertinti situaciją susijusią su dirbožėmio kokybės blogėjimu. Mes ir toliau reguliariai atliekame tyrimus, naudojame jautresnę techniką ir siekime sukaupti daugiau informacijos. Kitas aspektas. About, uh, tai yra dirbožėmio e, netekimo klausimas. Pavyzdžiui, Kipras iškėlė šią problemą, kuri pastebėta jau prieš dešimt metų. 2020 metais reikia įgyvendinti tokią politiką, kad e, žemės netekimas būtų sustabdytas ilgainiui. Neseniai mes paskelbėme neprivalmo pobūdžio tokį prognozinį dokumentą kuriame suformulavome gairias, kaip sušvelninti tą žemės netekimą konkrečiose valstybėse. Ir kad būtų sumažintas gamtos poveikis dirbožymiui. Kitas dalykas tai yra strategija iki 2020 metų. E, politinėme pranešime mes kalbame, kad didėja gyventojų skaičius, didėja vartojas, didėja biomasės gamyba, energijos gamybos tikslams, e, reikia veiksmingai išnaudoti turimą dirbožėmį ir mažinti jo e, blogėjimo, stabdyti jo blogėjimo tendencijas. tačiau mes daromės vis labiau priklausomi nuo mūsų dirbožėmio Europos e, Sąjungoje, jeigu galvojame, kad 9 milijardai e, gyvens pasaulyje iki 2050 metų. Taigi šit dirbožėmio netekimo ir dirbožėmio blogėjimo klausimai tai yra svarbiausios temos, kurias reikėtų ateityje nagrinėti. Reikėtų susitarti dėl nulinės normos ateityje, sprendžiant dirbožėmo blogėjimo klausimus. Kitas dalykas E, dikumėjimo problema iškyla globalių problemų mastu. Taip pat norėtume paskelbti informaciją, kad gegužės 10-11 dienomis po poros savaičių mes organizuosime konferenciją dėl dirbožėmio blogėjimo ir uh, uh, sandarėjimo Taigi konferencija, e, kurioje dalyvaus komisarai Patočnikas, e, kitų direktorato atstovai, generalinis sekretorovas Kopa Dodžeka ir, žinoma, aš kviečiu aplinkosaugos komiteto narius atvykti šią konferenciją. Dėkoju už įžangą. Turiu tris kalbėtojus sąraše. Florence, Hauk ir Prodi. Taigi, prašau. Kai prieš keletą metų aš persikėliau į Europą, Europos parlamentą vietoj Berlyno, tuo metu sveikas oras, sveikas dirbožymis, tai buvo tie svarbiausi dalykai anuo metu. O dabar, kai aš klausausi komisijos atstovų, man pašurpsta oda visi dalykai paminėti tarsi teisingai. Viskas, kas susijęs su dirbožėmiu, turi neigiamo poveikio, nors yra ES direktyvos ir reglamentai. Augalų apsaugos priemonių direktyva egzistuoja, dirbožėmio reguliavimo aktai taip pat egzistuoja Mes į, atliekame įvairiausius tyrimus susijimus su poveikiu dirbožymu. Tačiau norėčiau paklausti, ko jūs imatės siekiant įgyvendinti visas tas nuostatas, kalbėdamas, turime galvoje, augalų apsaugos priemonės. Jūs nieko nenuveikėte. Jūs netgi nepateikėte apibrėžimo, kas, ką reiškia tyrimas, kuriuo bandoma išsiaiškinti poveikį aplinkai. Mano valstybei kas ketveri metai vykdomi tokie patikrinimai. 10-15 äh, įvairiausių teisės aktų susijusių su dirbožymiu jūs paminėjote. Aš galėčiau jų visiškai atsisakyti. Svarbu, kad jie arba bent vienas iš jų veiktų, būtų įgyvendinti ir kad tie, kurie blogina dirbožėmio kokybę, tiesiog atsakytų už tai. Jūs sakote, kad reikalingos tam tikros rėminės nuostatos, tačiau jeigu jūs nesugebėte kontroliuoti ar įgyvendinama atskira direktyva, Ir jeigu jūs sako, jūsų komisaras sako, kad jūs dėl to nekalti, tuomet tiesiog aš atenku žodžių. Und dieser Boden hat noch nie versucht, äh, meinen Standort zu verlassen. Dann Mano šeima jau 300 metų ūkininkauja vienoje teritorijoje. Ir aš manyčiau, kad būtent vietos e, valdžia turi nuspręsti, kaip išsaugoti dirbožėmį, o ne kreiptis į Bruselį. Taigi aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų jums bus uh, pasipriešinta štai dėl kokių priežasčių. Negalite skirsyti Europos į kažkokias tai klases, rūšis, geras dirbožymis, blogas dirbožymis. Ir kai kas teigia, kad mes patekome į tų blogų dirbožimų kategoriją ir skaičiuoja, kiek lėšų jiems teks tačiau reikėtų na, vadovautis visai kitokiu principu. Tie, kurie labiausiai teršia dirbožymį, tie ir turėtų sumokėti už tai. Komisaras galbūt nusivils manimi, tačiau aš norėčiau pasakyti, kad aš labai suinteresuotas tuo, kad valstybėse narėse būtų įgyvenintos atitinkamos nuostatos, nesvarbu, ar jos vadinsis strategija ar direktyvomis. Kaip ten bebūtų, šita direktyva nepasiekė savo tikslo, jūs nieko nenuveikėte, nes jeigu augalų apsaugos direktyva jau 10-12 metų yra neįgyvendinama, jie nieko nepasiekiama. Ir jeigu Niderlanduose yra naudojamos tos medžiagos, kurios uh, mūsų šalyje jau dešimtmečius uždraustos, tai klausiu, kodėl nekontroliuojate, netikrintate ir kodėl tiesiog neuždarote tų, kurie nusikalsta už grotų. Vielen Dank, Karl-Heinz Florenz. Ich wollte das auch vortragen im äh, Verzeihung, das habe ich vergessen, im Sinne von. Ar norėtumėte äh, patvirtinti, kad šias mintis pateikėte taip pat ir Anijos Weisberger vardu, kuri yra tikrai ekspertė ir galbūt daug dalykiškiau galėtų tą padaryti. Buvo jau pakankamai emocingai ta pozicija pristatyta, dabar Juta Halk, po to Viktorija Prodi. Dirbožėmio apsauga ir dirbožėmio apsaugos direktyva. Išklausius komisijos atstovo ir Karl Heinzo Florenco ir jeigu 2006-2007 e, būtumėte dalyvavę tinkamose diskusijose, tai galima būtų kalbėti apie, apie tam tikrą dėžavių. Tačiau aš iš Vokietijos ūkininkų asociacijos gavau dviejų puslapių laišką, kuriame pateikiamos tikroviškos informacijos. Aš nežinau, kas e, iš jūsų skaitėte šį laišką, tačiau jame išvardyjami tie patys argumentai, kaip prieš 5-6 metus jie nieko nepasimokė per tą laikotarpį. Reaguojama yra lygiai taip pat, siūloma visiems nesikišti. ES lygmenių neturėtų būti priimami jokie sprendimai, Šioje srityje kartu yra kartojami kaltinimai mm, susijęs su komisijos pateikiamu direktyvos projektu, niekur neminima, kad Europos parlamentas per pirmąjį svarstymą pritarė puikiam pranešimo projektui, kuriuo aukštinkojomis apverčiama komisijos direktyva ir e, Tuo metu sprendimas buvo priimtas pritarint visoms frakcijoms, kiekvienoje frakcijoje buvo narių, kurie buvo nusiteikę visiškai prieš, tačiau dauguma buvo e, tų, kurie pritarė direktyvos nuostatoms. Tai reiškia, kad ta informacija, kurią gavome iš Vokietijos ūkininkų asociacijos e, ir pateikiant nuorodą, kad 26 dieną vyko atitinkama diskusija ir kad reikėtų pristatyti šią poziciją komitete, tai Karl Hansas tą poziciją pristatė ir manau, kad jau to pakanka. Tačiau vertinti e, e, to pareiškimo kaip e, tikroviškos informacijos tikrai negalime, nes aš daugiau su nieko nekalbėsiu, jeigu jie galų gale nepripažins, kad Europos parlamentas yra institucija, kuri dalyvauja priimant šį teisės aktą, o ne komisija. Ir, ir mes priimėme atitinkamą pranešimą, pritarėme jo nuostatomis, po kuriomis aš galiu pasirašyti, kaip ir tuo metu ir taryba galiausiai turi susitarti dėl bendros pozicijos tam, kad per antrąjį svarstymą galėtume siekti tolesnės pažangos. Kitas pastebėjimas vėl šiek tiek užsipūs, užsipulsiu e, komisijoje. Aš klausiau svetimą vokiečių kalbą, nežinau, kokią kalbą kalbėjo komisijos atstovas. Man e, buvo pranešta, kad e, yra problemų su duomenimis. Mes išlaikome Europos aplinkos agentūrą. Mano vertinimu, ta agentūra dirba puikiai ir ji e, pateikia visą įmanomą informaciją. Taigi, kokios informacijos, kokių duomenų dar komisijai trūksta. Jeigu komisija pati nieko nedaro, tai visą laiką bando kaltę suversti kitiems. Ačiū jų, tai auk dabar žodis Vitorijo Prodi, jis buvo pranešėjas anuo metu Europos parlamente rengiant dirbožėmę tematinę strategiją. Taigi prašau. Dėkoju, pirmininkė. Iš tikrųjų dar ne. Dar turiu nesuvestų sąskaitų su dirbožėmiu. Uh, Kaip jau sakė kolega Juta Hauka, tikrai atlikome puikų darbą, visi kartu gerai padirbėjome ir norėčiau dar kartą pakartoti, kad tas darbas ir dabar tebėra aktualus, nauji duomenys tai dar kartą įrodo, nes yra ir naujų duomenų. Dirbožemio vaidmuo yra labai svarbus. Uh, šiltnamio dujų, išmetamų dujų atžvilgių. Dirbožėmis yra stabilus išteklius ir e, jis yra susijęs ne tik su šiltnamio dujomis, bet ir su. Reikia kalbėti ir apie tai, kad dirbožėmis yra išteklius, kurio trūksta. Aišku, Nenorime kažkaip e, valstybių narių bausti, e, bet yra tam tikrų bendrų kriterijų, į kuriuos privaloma atsižvelgti. Trūksta to ištekliaus, trūksta dirbožėmio ir reikia už tai kuo efektyviau, kuo veiksmingiau naudoti dirbožėmį dirbožėmio ištekliai du kartus sulaiko su CO2 esanti atmosferoje. Ir tai yra labai svarbus elementas, turint omenyje bendrą pusiausvyrą. O kalbant apie dirbožėmio trešimą, azoto protoksidu, Tai šiuo atveju viskas daug veiksmingiau nei e, CO2. Atžvilgiu daug daugiau sugeria tos e, azoto protoksido dirbožėmis. Ir ši problema yra svarbi visiems. Žinoma, reikia gerbti valstybių narių pozicijas nuomonės, nes e, savaime aišku, kad uh, dirbožemiai skiriasi ir skiriasi valstybėse narėse. Mes tikrai daug kovojome dėl tos navigacinės, dėl satelitinės sistemos, kuri padeda surinkti duomenis apie dirbožemį, apie dirbožemio drėgnumą, apie augalyją, apie kitus aspektus, padeda surinkti vairius detalius duomenis ir atkurti tą žemėlapį. Mes tikimės, kad tie duomenys bus pateikti, bet e, čia viskas juk yra susijęs su labai svarbiomis uh, priemonėmis, labai svarbiais instrumentais, e, su funkcija sugerti CO2. Todėl negalime baigti šio mūšio, kurį pradėjome jau seniai, nes e, reikia atsižvelgti į tai, kad e, reikia atitinkamų infrastruktūrų priemonių mūsų politikoje dirbožėme atžvilgiu. Taigi noriu, kad diskusijos vėl prasidėtų, kad vėl būtų tęsiamos, kad būtų galbūt numatytos tam tikros paskatos, e, skatinančios e, valyti užterštus dirbožėmius. Jeigu dirbožėme trūksta, tai visi turi pritarti tam, kad reikia daryti viską, kad tie, tas e, užterštas dirbožėmis būtų išvalytas ir kad jis vėl taptų produktyvus. Tokia yra mano nuomonė ir aš jau darbo grupėje, aukšto lygio darbo grupėje išsakiau savo nuomonę. Turiu omeny e, darbo grupę dėl pristaikymo prie klimato kaitos padarinių. Aš pasakau, kaip dirbožėmis gali padėti gauti naudos, jeigu tą dirbožėmį, jo gerą būklę mes visada stengiamės palaikyti jeigu prižiūrime dirbožemį. Dirbožemis gali padėti sulaikyti kritulių vandenį, gali padėti pamaitinti požeminius vandens sluoksnius. Todėl reikia atsižvelgti ir į miesto teritorijų dirbožemį ir į jų sugerimo e, pajėgumus. Visą tai, reik, visą tai reikia atsižvelgti Taigi yra daug parametrų, daug rodiklių, kuriuos, na, juos realiai reikia labai rimtai žiūrėti. Duomenys rodo, kad Džakartos mieste labai pažemėjo dirbožėmio lygis. Dešimt kartų daugiau sumažėjo nei pakilo jūros lygis. Ir tokie duomenys yra svarbus. Pavyzdžiui, ir Venecijos atžvilgių yra panaši informacija. Išvada visada ta pati. Visada dirbožėmis yra svarbus, nes jis iš tikrųjų prisideda prie bendros gerovės. Ir aš manau, kad valstybės narės neturi bijoti dėl savo politikos, niekas nevers jų daryti kažko. Tiesiog tie interesai yra bendri, jie mus visus turi dominti, juk turime prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių ir priminsiu Genujos nelaimę ir kaimininių teritorijų nelaimę. Ten iš tikrųjų dirbožėmis nėra prižiūrimas ir dėl to kyla didelių problemų. Štai kodėl reikia įtraukti šitos papildomus elementus į dokumentą ir sukurti tokią bendrą sistemą, bendrą discipliną, pradedant nuo valstybių narių, nes dirbožėmis iš tikrųjų yra tas išteklius, į kurį reikia investuoti. Dėkoju. Aš jūsų pasisakymą juntama pranešėjo sukaupta patirtis rengiant pranešimą dėl, dėl, dėl vožio, dirbožėmio teminės strategijos. Dabar kolegė Belyje. Ačiū, ponė pirmininkė. Deja, pati 2006-aisiais nedalyvavau diskusijose dėl dirbožėmio pagrindų direktyvos projekto Tuo tarpu 2008-aisiais dirbau aplinkos e, ministerijos viename e, skyriuje. Tiksliau aplinkos ministerijų e, bendrame forume ir aplinkos ministrai mums teigia, kad jie prieštarauja taryboje siūlomai dirbožėmio direktyvai. Prisimenu, kad Prancūzijos pozicija buvo susilaikyti balsavimo metu, nebalsavo prieš, tačiau Prancūzija buvo blokuojančios mažumos sudėdamąją dalimi ir aš manau, kad po kelių savaičių, sužvelgiant į dabartinius įvykius Prancūzijoje, po to, kai žinosime prezidento rinkimų rezultatus, Prancūzija ir vėl taps varikliu, bandant e, spręsti e, dirbožėmio apsaugos pagrindų direktyvos e, pažangos klausimą. Aš negavau informacijos iš Vokietijos žemės ūkio lobistų, tačiau bandant suprasti, kaip susidarė ta blokuojamoji mažuma, tai reikia nepamiršti tų techninių aspektų, kurie gulo papildomą naštą ant e, žemdirbių pečių, kurie tapo tam tikrą prasme politinių sprendimų įkaitais ir e, Vokietijos žemdirbiai šioje šios direktyvos nuostatose išvelgia ketinimus e, kėsintis į jų suverenumą, o dirbožėmis yra tam tikras jų suverenumo simbolis. Taigi reikia visiems sutelkti pastangas ir bandyti įveikti kylančias kliūtis. Man sudėtinga suprasti šiai direktyvai prieštaraujančius kai kurios argumentus. Būtų galima galbūt papriekaištauti valstybėms narėms, suinteresuotiems subjektams dėl to, kad jos nepakankamai įgyvendina galiojančias taisyklės, komisija priekaištauti, kad nedarė pakankamo uh, spaudimo ir nežinau, galbūt kaip mes sugebėsime į vieną pagrindų direktyvą įtraukti visų skirtingų sričių e, žemės ūkio, e, urbanizacijos, e, miestų plėtros, kitų sričių įvairias galiojančias teisinės nuostatas ir dar reikės papildomų taisyklių tvirtinti. Manau, kad priešingai reikia elgtis, reikia ieškoti bendrų sąlyčio taškų. bandant spręsti aplinkosaugos problemas, kovoti su klimato kaita, kovoti su biologinės įvairovės nykimu ir reikėtų uh, parengti platesnio masto pagrindų direktyvą, elgtis panašiai, kaip e, elgėmės tvirtindami vandens išteklių e, pagrindų direktyvą, nustatyti visiems primtinus terminus ir siekiant daugiausiai dėmesio skirti mūsų dirbožėmio išsaugojimui. Taigi aš tikiuosi, kad diskusijos vyks e, e, labiau orientuojantis į aplinkosaugos ekonomikos poreikius, o ne į nacionalinių valstybių poreikius. Pabaigai noriu pasidžiaugti, kad e, Europos komisija neatsisako savo ambicijų sprendžiant šį klausimą, gali galbūt tikėtis Europos parlamento paramos prieš savaitę Europos parlamentas svarstant pranešimą savo iniciatyvą, kurį parengė Lainin dėl septintosios e, daugiametės finansinės programos įtraukė nuostatą dėl būtinybės parengti teisės aktus reglamentuojančius e, dirbožėmio klausimus. Deja, keturių balsų skirtumų tas pasiūlymas nebuvo patvirtintas. Ir turime dabar konstatuoti, kad e, šiuo metu Europos parlamente esama tokios balsų pusiausviros, tokios jėgų pusiausviros, e, kad galima tikėtis paramos e, komisijos pasiūlymam ir siekiams patvirtinti dirbožėmio pagrindų direktyvą. Pirmininkas. Labai ačiū, ponė Belie. Dabar suteiksiu dar kartą žodį komisijai ir suteiksiu galimybę atsakyti klausimus, sureaguoti į išsakytas pastabas ir replikas, po to baigsime diskusijas. Prašau. Thank you. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, padėkosiu Florencui už tai, kad e, pradėjo šias diskusijas taip rimtai, iš tikrųjų matau jo įsipareigojimą, jo susidomėjimą šito klausimu. Taip pat dėkoju kitiems diskusijų dalyviams. Pabandysiu atsakyti į kiekvieną klausimą atskirai. Pailiui. Pirmas klausimas. Ten Jis buvo iškaltas apie subsidiarumą, dėl to, kad reikia užtikrinti subsidiarumą ir geriau įgyvendinti, geriau stebėti, kad komisija turi geriau, geriau stebėti ir, ir užtikrinti įgyvendinimą. Kalbant apie subsidiarumą, jau kitų pasisakymų metu jis buvo minimas komisijos pasiūlymas yra pateiktas ir bet kokie nauji pakeitimai bus susiję tik su ES dimencija ir neketinama jokių būdų kažkaip pažeisti to subsidiarumo. Parlamentas, taryba, Vokietijos ūkininkai ir visi kiti dėl to tikrai neturėtų bijoti. Na, o kalbant apie įgyvendinimą, tai dar kartą pakartosiu, kad įgyvendinimas visų pirma yra valstybių narių atsakomybė. Jos turi užtikrinti, kad ES teisės aktai yra tinkamai įgyvendinami šalyse. Komisija kaip e, teisės aktų sergėtoja, žinoma, gali imtis veiksmų, kai to reikia ir kišasi, daro patikras, e, stebėjimas, vyksta kontrolė, kai pakankamai tai nėra užtikrinama nacionaliniu ar vietos lygmeniu. Aš e, ne, niekada negirdėjau, kad e, komisijos būtų prašoma kištis e, ir, ir komisija į tai neatsižvelgtų į tokius prašymus. Na, o dėl duomenų. Antras klausimas buvo iškeltas būtent apie duomenis. Buvo sakoma, kad e, duomenų yra kad mes mokėjome už e, tos satelitinius e, duomenis ir kad turime tokius duomenis gauti iš tikrųjų. Čia tas pats, kas klausti, kas pirmas rado višta ar kiaušinis. Be teisės aktų komisija niekada negaus atitinkamų domenų. Štai kodėl turime užtikrinti, kad bus ES e, teisės aktai, programa šitoje srityje reikia tos sistemos. Nacionalinius duomenis nėra lengva palyginti, kai kurios valstybės narės teikia labai gerus išsamius duomenis, kitos valstybės narės mažiau išsamius duomenis teikia. Tačiau bet kokiu atveju tų duomenų neina palyginti, nes uh, jie nėra, sure, na, jie nėra parengiami panašiai. O dėl to klausimo, dėl prašymo, kad komisija vėl apsvarstytų direktyvą pateiktą prieš direktyvos pasiūlymą pateiktą seniai ir parlamentas dėl tos direktyvos jau susitarė. Tai padėkosiu Prodžiui, gerbiamam Prodžiui, už tai, kad priminė, jog parlamentas jau priemė poziciją dėl šios e, direktyvos pasiūlymo. Mes esame pasirengę, kai tik mes e, pamatysime, kad yra kažkokia galimybė vėl pradėti svarstyti tą direktyvą, tai mes be jokios abejonės atsižvelgsime į visus poslinkius išriškėjusius iki šiol. Tikrai nebūtų išmintinga, jeigu komisija tiesiog vėl ištrauktų iš stalčiaus tai, kas ten buvo įdėta prieš penkerius ar šešerius metus. Tačiau turime pasirinkti tinkamą laiką tos direktyvos e, tolesniam svarstymui. Na, o kol kas aš galiu tik pasakyti, kad mes girdime daug palaikančių pastabų iš įvairių pusių ir netgi tie, kas anksčiau ne visai palankiai vertino šią pagrindų direktyvą, dabar jau daug palankiau ją žiūri. Po kelių dienų įvyks konferencija. Ten tikimės išgirsti daugiau komentarų, sužinoti daugiau. Bus taip pat renginių ir Rio dėrybų kontekste, ypač, na, konkrečiai bus skiriami šie renginiai dirbožėmio klausimam, žinoma, pasauliniu lygiu. Tačiau dirbožėmio klausimai yra svarbus e, nacionaliniu lygiu, ES lygiu, dirbožėmio sandarėjimas, terš, užterštumas yra problemos e, mus liečiančios tiesiogiai ir dėl to tikrai reikia kažką daryti. Dėkoju. Ačiū komisijos atstovai, dėkoju kolegoms dalyvausiams diskusijoje už užduotus klausimus. Nu, kad diskusija buvo labai naudinga, klausimo dar visapuškai neišnagrinėjome ir laukiame būsimų pasitarimų. Kitas dabar tokias punktas, kitas posėdis vyks gegužės 7-8 dienomis, 7 nuo 15 iki 18.30, 8 nuo 9 iki 12.30. Šios dienos posėdis buvo transliuotas internetu, Europos parlamento mediatekoje, galite pasižiūrėti įrašą mūsų diskusijų, svarstant nuo pirmojo darbotokės punkto iki paskutiniojo. Ir dar kartą e, sužinoti visą informaciją apie šiandien aptartas temas. Linkiu visiems gero vakaro ir iki kitų kartų.